die Präsidentin. Danke. Einen schönen guten Nachmittag. Labą dieną. Tęsime posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolas jau yra. Ar kas nors nori pakomentuoti ar paprieštarauti? Ne, tuomet laikykime, kad protokolas yra patvirtintas ir